Please, colleague, uh, I ask you to sit down. Kolegos, paprašyčiau atsisėsti savo vietas, nes turime pradėti balsamą. della. Prašome susėsti ir periname prie balsavimo. Muniz dal titolo L'Unione Europea come attore. Balsuosime dėl dokumento Europos Sąjunga kaip globalus veikėjas tarp vyriausybinėse organizacijose. Na, prieikime prie balsavimo dėl penktojo kompromiso. Kas už, prašome kelti ranką, kas prieš, susilaikė, priimta. Balsuokime dėl 62 pakeitimo. Kas už? prieš, susilaikė, atmesta. 63 už, prieš, susilaikė, priimta. 64 už, prieš, susilaikė, priimta. Šeštas kompromisas už, prieš, susilaikė, priimta. Eikime prie 70 už, prieš, susilaikė, atmesta. Tada 71 už, prieš, susilaikė, atmesta. 72 už, prieš, susilaikė, neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu, balsuoti pradedame dėl 72. -ojo. Balsuojame elektroniniu būdu dėl 72. Balsavimas baigtas. Ne, ne, ne, ne. Palaukit minutėlę. Palaukime, sako pirmininkas. Palauksime. Taigi, 52 balsavo, balsavimas baigtas. Taigi 27 už, 23 prieš patvirtintas, 23 kas už. Ne, atsiprašau, pirmininkas. Kadangi 72 patvirtintas, dabar 74. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 75 už. Prieš susilaikė atmesta. 76 už prieš susilaikė priimta. 77 už prieš susilaikė priimta. 78 už prieš susilaikė atmesta. Palaukime, kad ponas Brokas pabaigs savo telefoninį pokalbį, kad netrukdytumėm jam ir eikime toliau. 79 už prieš, susilaikė, atmestas. 80 už, prieš, susilaikė, priimta. 81 už, prieš, susilaikė, 80. Gerai, pradėkime elektroniniu būdu balsuoti dėl 81 balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 22 prieš 30. Nes pirmininkas sako patvirtintas, bet pasitiksime, kad atmestas. 82 už. Prieš susilaikė. Septintas kompromisas. Pirma dalis už. Prieš susilaikė. Priimta antra dalis už. Prieš susilaikė. Nesu tikras, pradedame balsuoti elektroniniu būdu dėl antros dalies septintojo kompromiso. Balsavimas pradedamas. 54 balsavo, taigi 26 už, 28 prieš atmesta. Trečia dalis, kas už? Kas prieš? Susilaiko priimta. Tada 86 pakeitimas, sako pirmininkas, kas už? prieš, susilaiko, atmesta. Taigi, 89 už, prieš, susilaiko, priimta. 90 už, prieš, susilaiko, neaišku, pasitikrinkime elektroniniu baltu, balsavimas pradedamas. 45 balsavo, 27 prieš 28, vienu balsu atmesta. 91. Kas už? Kas prieš? Susilaiko atmesta. 92. Kas už? Kas prieš? Ne, 91 pasitikriname elektroniniu būdu. Dėl 91 tikrinamės, pasavimas pradedamas. Kolega toks išsiplaškęs. Taip, prašau, 23 prieš 30, taigi atmesta, 92. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, priimta. 93 atsimestas, dabar 94 už. Kas prieš? Susilaikė, priimta. 95 už. Prieš? Susilaikė, priimta. 96 už prieš susilaikė priimta. 97 už prieš susilaikė priimta. 98 už prieš susilaikė priimta. 99 už prieš susilaikė atmesta. 100 už prieš susilaikė priimta. 101 už prieš Mm, man regis reikėtų dėl 101 pasitikrinti elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 58 balsavo, 25 prieš 31 atmesta. 102 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 103. U Ne, 102 tikrinamės elektroniniu būdu, balsuoti pradedame. Peikšim aštuoni balsavo, balsavimas baigtas, atmesta. 103 už, prieš, susilaikė, priimta. 104 už, prieš, susilaikė, atmesta. E, pasitikrinkime dėl 104 elektroninių būdų. Balsuoti pradedame. 58 balsavo, balsavimas baigtas. 29 prieš 29. Jūs buvote teisus. Nepriimta. Taigi atmesta. Aštuntas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Tada pereikime prie 113. Kas už? 313 prieš. Susilaikė. Priimta. Devintas kompromisas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 118. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 119. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 120, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 121 už, prieš, susilaikė, atmesta. 122 atmestas, 125. Ne, 121 tikrinamas elektroniniu būdu, balsuodamas pradedamas. Balsuojame dėl 121. Balsavimas baigtas. 56 prieš 2. Taigi, man nereikia akinių, viską aš gerai mačiau, sako pirmininkas. Atmesta. 122 atsimta, 125 už. Prieš sulaikė priimta. 123 už. Prieš sulaikė priimta. 126 už. Prieš sulaikė priimta. 124 už prieš susilaikė priimta. 127 su žodiniu pakeitimu už prieš susilaikė priimta. 128 už prieš susilaikė pri, atmesta. 129 už prieš susilaikė priimta. 130 už, prieš, susilaikė. Pasitikrinkime elektroniniu būdu. Balsuoti pradedame 230. Balsuojame 230, primina pirmininkas. Kas išsiblaškė, nes du kolegos nebalsavo, kaip matau. Gerai. Visi balsavo. 21 prieš 31, taigi atmesta. 131. Kas už? Ne. Pirmininkas nutraukė pat save. Gerai, gerai. 131 atkrenta, tada prieiname prie 132. 132. Kelkite rankas, kas už 132. Prieš. Sulaikė. Priimta. 133. Už. Prieš sulaikė priimta. 124 už prieš sulaikė atmesta. Antras žodinis pakeitimas. Už prieš susilaikė atmesta, man reikės, bet pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl žodinio antro pakeitimo balsuoti pradedame. Visi balsavo, balsavimas baigtas. 30 prieš 29 priimta. Vienu balsu. Tada 137 pakeitimas už prieš susilaikė. Neaišku, 126 balsuojame elektroniniu būdu. Dar trūksta dviejų kolegų balsų. Dar vienas nebalsavo. Ką pamiršot? Gerai, balsavimas baigtas. 28 prieš 23 priimta. 138 už. Prieš susilaikė priimta. 139 atsimta, 140 kas už. Prieš susilaikė priimta. 10 kompromisas kas už kas prieš, susilaikė, priimta. Tada 148, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Trečias žodinis pakeitimas už, prieš, susilaikė, priimta. 149 už, prieš, susilaikė, atmesta. 150. Ne, tikrinamės dėl 149. Pradedame balsuoti. 149. Balsavimas baigtas. 28 už 29 prieš atmestą. 150 kas už. Prieš. Nusilaikė priimta. 151 už. Prieš. Nusilaikė. Man regis atmesta. 152 kas už. Gerai. 151 pasitikriname. Gali būti, kad aš klystu, man sako. Ne, ne, palaukite truputėlį. Viens penkiadukas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Viens penki trys. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Viens penki keturi už. Prieš susilaikė priimti. Pirmas kompromisas už prieš susilaikė priimti. Masuojame už 14 pakeitimą. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Pasitikrinkime elektroninį būdų dėl 14, sako pirmininkas. 14 balsuojame elektroniniu būdu. Dar trūksta trijų balsų, dviejų, dar pora kolegų nebalsavo. Balsavimas baigtas, 34 už, 22 prieš, taigi priimta. 15 už, prieš, susilaikė. Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 15. Balsavimas pradedamas. Dar vėl du kolegos nebalsavo, balsavimas baigtas. 28 už, 27 prieš. Priimta. 16 už, prieš. Hm. Ne, vėl neaišku. Tikrinamės elektroniniu būdu dėl 16. -ojo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. 33 už, 26 prieš. Priimta. 17 už. Mm, Balsavome dėl 16, dabar perėm prie 17 už. Balsuojama dėl 17, sako pirmininkas. Prašau. Pirmininkė, ar galėtumėte pasakyti, dėl ko dabar balsuosime, nes balsane ne tas pats. Rodoma, kas, apie ką jūs kalbate. kalbama be mikrofono, bet ginčiamasi dėl to, dėl kokio pakeitimo balsuojama. Galime, galime persibalsuoti dėl 16, nes daug kas apsiriko prieš perėdami prie 17. Klausykite, aš sakiau 16, reikia manęs klausytis. Reikia klausyti pirmininko pirmininko balsas čia svarbiausias šioje salėje, jeigu, jeigu na, leisite. Nežinau, ar šis galime pradėti iš naujo balsuoti, aš apgailestauju. Dabar balsuojame dėl 17. -ojo. Kas už? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Gerai, tikrinamės dėl 17 elektroninių būtų. 17 balsavimas pradedamas. 17, sako pirmininkas. Nežiūrėkite į ekraną. Manęs klausykite. Dvi kolegos nebalsavo, bet ką darysi? 27 už, 28 prieš. Atmesta. 18. 18. Kas už? 18 už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antras kompromisas. Už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Tada 25 už, 25 prieš susilaikė priimta. 26 už prieš susilaikė priimta. Trečias kompromisas už prieš sulaikė priimta. 30, 27 už prieš Neaišku, sako pirmininkas, tikrinamės elektroniniu būdu. Pasavimas pradedamas dėl 27. Pasavimas baigtas. 25 už, 32 prieš, atmesta. Tada 28, sako pirmininkas, ne, 30 pasitaiso. 30. Kas už? Prieš. Susilaikė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 susilaikė atmesta. 38 už prieš susilaikė atmesta. 39 už. Ne, tikrinamės dėl 38 elektroninių būdų, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas. 31 už 28 prieš priimta. Taigi 39. Kas už? Prieš. Įsilaiko priimta. 40 už. Prieš. Nusilaikė. Neaišku, pasitikrinkime elektroniniu būdu. Dėl 40 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas, 30 už, 30 prieš, nepriimta. Atmesta. 41 už, prieš, susilaikė priimta. 42 už prieš susilaikė priimta. Atmesta. 43 už prieš susilaikė pri, atmesta. 44 už prieš susilaikė priimta. 45 už prieš susilaikė atmesta. 46 už prieš pusiau neaišku, sako pirmininkas, tikrinamės elektroniniu būdu, dėl 46 balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas, 31 už, 29 prieš, priimta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, nekeliate rankų. Ne, bet manau, kad priimta. 53 Gerai, kelkite rankas. 503. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Pirmas. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Antras. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Trečias. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtas. Už. Prieš. Susilaikė priimta. Penktas. Už. Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinime dėl penktojo pakeitimo. Balsuoti pradedame. 60 balsavo, 28 už, 32 prieš, atmesta. Pereikime prie pirmo into pakeitimo, kas už, prieš, susilaikė, priimta, 2 už, prieš, susilaikė, atmesta. 3 už, prieš, sulaikė, atmest, priimta. Yra pasiūlymas iš sekretariato balsuoti nuo ketvirto iki dešimto blokų. Ar kas nors prieštarauja tam balsavimo blokų, ne? Ne, norite balsuoti normaliai. Na gerai, tada balsuojame už penktą. E, atsiprašau, e, pirmininkas, balsuokime dėl ketvirto. Ketvirtas inta. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Penktas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Šeštas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Septintas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Aštuntas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta atmesta, devintas už, prieš, sulaikė, atmesta, dešimtas už, prieš, sulaikė, priimta, vienuoliktas už, prieš, sulaikė, atmesta. Norite pastikrinti? Dėl 11. Gerai, elektroniniu būdu balsuojame dėl 11. N pakeitimo, kas e, balsuoti pradedame. Balsavimas baigtas, 33 prieš, 27 už, taigi atmesta. Taigi balsuojame elektroniniu būdu, dėl tokiu būdu pakeisto projekto. Balsuoti pradedame. Dar du kolegos nebalsavo. Na, balsavimas vis tik baigtas. Dar vis tiek vieno trūksta, bet balsavimas vis tiek baigtas. 503 už, 5 prieš. Niekas nesusilaikė, sveikinam pranešėją. Ir ponas Brok nori pasisakyti. Prašau, pono Brok žodį. Un attimo di attesa, l'onorevole Brock è impegnato in una conversazione privata. Minutėlė, man regis, ponas Brokas taip užsiemęs pokalbį, kad pamiršo pasisakyti. Jūs prašėte žodžio, ne? Ne? Ne, ai, nenorėjote. Tai gerai. Tuomet. Nepamirškite atsi, atsimti savo balsavimo kortelių, nes jeigu jas pamiršite, tai po to ilgai ieškosite. Dabar pereikime prie kito darbo atvarkės punkto klausimas dėl žmogaus teisų padėties Turkmenistane ir keitimasis nuomonėmis su Turkmenistano žmogaus teisų gynėjais. Tiesiog skirsiu keletą minučių, kad e, tam, kas reikia įsikurtų savo vietose, ypač mūsų svečiai. Honorevole Salafranka, prego. Pone Salafranka, pone pirmininkė, dėkoju. Norėčiau pasveikinti pranešę dėl to, kad buvo patvirtintas jos pranešimas. Sveikina ją su e, rezultatais ir prašau pažymėti, ponė pirmininkė, kad e, dar sėki pakartoju sveikinu e, pasveikinti pranešėją E, ir dabar norėčiau, kad mūsų būtų pažymėta štai kas. Nežiūrint to, kad mūsų frakcija pateikė žodinį pakeitimą ir visi tie pakeitimai buvo palaikytis ir pranešė nesikį, e, sakė, kad ji neketino palaikyti mūsų frakcijos žodinių pakeitimų. Taigi prašau traukti šį faktą į protokolą. Ačiū už patikslinimą, ponė Pano Franka. Dabar pereiname prie aštunto punkto. E, klausimas žmogaus teisų padėties Turkmenistane tema. Keitimasis nuomonėmis dėl Turkmenistano žmogaus teisų gyniniais. Žinote, kad e, partnerystės ir bendradarbiavimo sutartis, kuris buvo neseniai pasirašytas ir kurį parlamentas turi netrukus ratifikuoti, pratėse mūsų darbus šalis, ypatingai tokios kaip Turkmenija, šalims tiksliau, e, būdinga nestabili žmogaus teisų e, situacija ir e, jie dažnai turi, pas juos yra dažnai tokių situacijų, kad pas, prie kurių mes tiesiog nesus, nes, nepripratę. Visai lė kolegų numanė, numatė į Turkmenistaną, į Uzbekistaną vykti artimiausiomis dienomis nuo 27 iki 30 balandžio. Labai sunku ir kartais neįmanoma Turkmenistane e, su ne, kai kuriomis organizacijomis susitikti, dėl to mes čia nusprendėme organizuoti susitikimus vietoje, kad išgirstumėm nevyriausybinių delegacijų, e, nevyriausybinių organizacijų nuomonę. Ferdinand Bartulin yra kovotojas už žmogaus teises ir jis yra nukentėjęs nuo Turkmenistano valdžios. Jis dabar yra tremtyje Europoje ir toliau palaiko ryšius su savo tėvinainiais. Jis dažnai mums pasakojo apie tai, kokia situacija yra Turkmenistane dėka įvairių šaltinių. Taigi turime pilietinės visuomenės atstovę vieną iš Turkmenistano, taip pat turime uh, mūsų tarpę ponė Veronika Nedgoston, kuri yra Human Rights Watch atstovė. Tai yra tokia organizacija, kurią parlamentas puikiai žino. Sėdi. E, prima di. Praeitie mes labai nemažai dirbame su ta organizacija, o prieš suteikdamas žodį mūsų svečiams, norėčiau paprašyti ponios Autelę paprašyti, kurį vadovauja žmogaus teisų komitetui. Dėkuoju, pane pirmininkė. Ši diskusija surinkta yra surinkta todėl, kad vasario mėnesį Užsienio reikalų komitetas patvirtino neteisėkuros rezoliuciją ir jie išsakyta gan kritiška pozicija į e, prielaidas partnerystės ir bendradarbiavimo starimo tarp ES ir Turkmenistano pasirašymui ir, ir ratifikavimui. Tai ši rezoliucija yra neteisė, kurios rezoliucija. Na ir užsienio reikalų komitete e, tuo metu buvo manoma, kad galutinė kad galtinis balsavimas parlamente dėl šio sutarimo bus atidėtas iki to laiko, kol e, šalyje bus apsilank, su oficialiu vizitu parlamento ir užsienio reikalų komiteto atstovai. Dabar toks vizitas įvyks kitą, kitą savaitę kartu su delegacija su Vidurio Azija ir be kito ko bus lankomas ir Uzbekistane. Na ir tai yra vienas iš tokių atvejų, kai parlamentas gali labai kritiškai išanalizuoti partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimą ir ypatingas vaidmuo čia tenka užsienio reikalų komitetui. Taigi, E, dabar Lisabono sutarties dėka parlamentas įgavo naujų galiojimų ir gali palaikyti arba nepalaikyti tarptautinius sustarimus. Na ir e, tiek užsienio reikalų pranešė, komitetas, tiek pranešė ponė Nikolai, tiek žmogaus teisų pakomitetė buvo diskutuojama e, žmogaus teisų aspektai įtvirtinti šiame bendradarbiavimo Ir e, partnerystės sustarime mes į diskusijas įtraukėme ir ekspertus, nevyriausybės organizacijas. Ir aš manau, kad e, pozicija atsispindi ne teisėkuros rezoliucijoje. Taigi, kai kalba einame ne e, teisėkuros rezoliuciją, tai kai kuriuose pastraipose parlamentas šią rezoliuciją ragina patvirtinti stebėsenos mechanizmą ir tokiu būdu parlamentas galėtų labiau stebėti, ar laikomasi partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimo žmogaus teisų aspektų. Na ir dabar aš paklausiau praeitą savaitę už išorės veiksmų tarnybos dėl tokios stebėsinos mechanizmo ir mane jau e, šios tarnybos atsakymas labai nuvylė, nes išorės veiksmų tarnyba nurodė, jog ji neketina įdėkti tokio, stebė, tokio stebėsinos mechanizmo. Tarnyba pasikonsultavo su ekspertais ir jie prie išvados, kad toks susitarimas e, gerokai iškreips pusiausvyrą tarp institucijų. Taigi aš manau, manau, kad parlamentas turi būti labai budrus, nes kalba ant, ant kortos pastatyta mūsų stebėsenos teisė. Taigi, ponė pirmininkė, prašyčiau jūsų oficialiai mūsų komiteto vardu paprašyti teisinės nuomonės. Ir uh, verti, paprašyti išorės veiksmų tarnybos e, labiau išsameu pagrysti savo poziciją dėl to vadinamo stebėsinės mechanizmo, kurį mes raginame įdėkti. Na ir galbūt mūsų komitetas turėtų paprašyti mūsų parlamento teisės reikalų tarnybas įvertinti teisiškai tokį stebėsinos mecha, galimą stebėsinos mechanizmą, nes juk tai svarbu parlamentai, jeigu mes norime uh, pasinaudoti savo galiomis uh, tokių sustarimų atžvilgių. Taigi mūsų tarpe yra ekspertai, tu, kurie nušvie žmogaus teisų padėti Turkmenistane. Taigi prašyčiau perduoti žodį jiems, o tiek štai iš mano pusės. Prezidentė Autola, e, possiamo allora alla nostra audiencija. Dėkoju, dabar pereikime prie klausimų. Pradedame nuo pono Faridė Tugatulin. Jis turėtų pirmas pasisakyti. Jeigu galite įtilpti į penkias minutės būtų labai gerai, nes reikia ir kolegoms palikti laiko pasisakyti. Prašau, ponas Bartolin. Bartulin. Pasibu balšuoju. Labai ačiū už tai, kad pakvietėte į tokį svarbų mums renginį. Man labai buvo džiugu išgirsti, kad atstovai Europos parlamente domisi situaciją susiklošiusią Turkmenistane. Taigi labai džiaugiuosi kad Europos parlamento parlamentarais domisi, kas vyksta Turkmenistane, žmogaus teisų prasme ir aš esu labai patenkintas, kad situacija juos neramina. Jau 20 metų Turkmenistanas toliau e, išlaiko totalitarios valstybės režimą ir visus tuos metus įvairios tarptautinės struktūros, tame tarpe ir Europos Sąjunga ir, e, e, ir, ir Nes tautos sako, kad dialogas vyksta ir kad situacija gerės. Tačiau per Turkmenistane pasikeitė prezidentas, dabar prezidentas naujas, tačiau dėja situacija lieka tokia pati. Na, manau, kad viskas yra todėl, taip todėl, kad kai Turkmenistane priimami nauji įstatymai, galbūt netgi visai neblogi įstatymai, tai nereiškia, kad situacija pagerėjo, nes šalia teisės ir šalia to, kaip teisė, teisė dėgiama į praktiką, yra labai didžiulis skirtumas. Uh, Gali būti geri įstatymai, tačiau jų laikymasis iš valstybės e, institucijų pusės iš tiesų yra niekam tikęs. Nenorėčiau daug žodžiauti ir tiesiog pateiksiu keletą pavyzdžių. Atsinaujino bausmių taikymo praktika, kai žmonės e, paguldomi į psichiatrinės ligoninės. Nuo 2006 metų buvo mažiausiai penki met, atvejai, kada nelojalūs piliečiai būdavo prievarta uždaromi į psichiatrinės ligoninės. Turbundurid, Kurbadydev, Sazatkat. Pavardės. Visai neseniai Amangirdi Šapudakov buvo patalpintas į psichiatrinę ligoninę, jam jau 80 metų. Jis pasisakė per e, Laisvosios Europos radiją ir dėl to jį kaip tik tais į psichiatrinę ligoninę ir uždarė. radio laisvės žurnalistė Kurbansov Tamečilova jau daug metų iš e, spets tarnybų kenčia e, terorą, jos šeimos nariai įtraukti juodosius sąrašus, kur, kur žmonės, į kuriuos įtraukti negali išvažiuoti iš Turkmenistano, negali susirasti darbo. Jos suaugęs sunus negalėjo išlaikyti šeimos, nes negalėjo nei išvažiuoti, nei susirasti darbo. E, ir e, nusižudė dėl to praeitų metų birželį. Tai buvo Muhamed Murats. 29-30 spalio naktį, kur Bensofta Načilova namai buvo apmėtyti akmenai, akmenim, tai yra kažkas tai naujo Turkmenistano politikė. Berdievų šeimos tragediją taip pat matome, jau 17 metų jie kovoja už savo teises, jie buvo, biznes, jie buvo e, verslininkai, spets tarnybos viską atėmė, e, aišku, nepagristai, juos kankino, juos taip pat, jiems taip pat pabandė pritaikyti teisinį straipsnį, kad galėtų teisti, bet tai nepage, negelbėjo. Bet jie ir toliau patiria spaudimą Aidžiamau, jo žmona taip pat prievarta uždarė į psichiatrinę ligoninę ir dabar ji yra irgi ant savižudybės ribos. Prieš dviejatą metų Avies Anajev mirė. Jis bandė išvažiuoti gydytis į Maskvą. Mm, Ten jam turėjo, turėjo atlikti labai e, sunkią operaciją, kurios negalėjo atlikti Turkmenistano gydytojai, tačiau jo neišleido dėl to, kad jis yra vieno iš opozicijos narių gyvenančių už šalies ribų giminaitis. Taigi tokia e, giminių naudojimo praktika kaip įkaitų ir toliau yra E, gyvuoja, nepaisant to, kad dabartinis prezidentas vis e, pasisako apie kažkokias tai reformas demokratijos rytyje. Turiu dar labai daug pavyzdžių, įskaitant ir, ne, ir jaunus dainininkus, kuriuos neseniai nuteisė dviems metams, vien dėl to, kad jie išdryso Turkijos televizijai be ministerijos žinios duoti interviu. Juos nuteisė ir nuteisė taip pat jų giminės Taigi čia yra tik tais patys ryškiausi, patys žinomiausi pavyzdžiai. Aš žinau, kad laikas labai ribotas ir manau, kad tikrai užduosite klausimų, pateiksite rekomendacijų, o dabar norėčiau padėkoti uždėmesį. Grazie, come dicevo prima, <clears throat> ci sarà un'ampia possibilità. Labai ačiū, iš tiesų bus plat... labai puikia galimybė dialogui, galėsime gilintis į tai, ką jūs pasakėte įžangoje. Dabar norėčiau perteikti žodį ponui Jačeslav Mamedov, kuris yra civilin, e, pilietinės visuomenės atstovas Turkmenistane. Taigi labai prašau irgi neviršyti penkių minutę, minučių, kad galėtų pasisakyti kolegos. Labai susidomėję išklausysime jūsų. Prašau. Aš norėjau padėkoti už tai, kad man, nu, aš buvau pakviestas čia ir na, turiu tokią galimybę pasisakyti prieš jūs iš tokio, tokio, tokiam aukštam forume. Svarstant klausimą bendradarbiavimo su Turkmenistane, norėčiau visų pirma Jūs pakviesti, Jūs Europos parlamentarus, nekartoti savo kolegų klaidų šioje organizacijoje Junktinių tautų, kada, kuri 95 metais pripažino Turkmenistato neutralitetą, neįsigilinusi situaciją, kuris susiklostė toje šalyje. Ir nereikal, nepareikalaus iš Turkmenistaro įgyveninti tų iš ankstinių sąlygų, kurios turėjo būti įgyvenintos. O kokia istorija buvo? Tada mes palaikėme Turkmenistano neutralumą, Turkmenistanas prisėmė įsipareigojimus, bet jų nevykdo. Kaip sakoma, traukinys nuvažiavo, o dabar kas Turkmenistane susiklostė viena, viena represiškiausių galbūt tokių diktatūrų pasaulyje. Todėl aš kviečiu jūs prieš priimant kitus sprendimus dėl Turkmenistano atsižvelgti tą tokią liūdną patirtį. Labai svarbu dar vieną dalyką pabrėžti. E, santykių plėtojimas tokiamis represinėmis, totalitarnėmis šalimis kaip Turkmenistanas ir kitos turi būti e, santykiai kuriami tik tai keliant iš ankstinės sąlygas dėl demokratizavimo turkmenų e, visuomenės. Jūs tikrai bendraujate su labai gudreis valdovais, vadovais, kurie gali prižadėti daug ko, bet neįgyveninti tų pažadų. Ir, ir tokios sąlygos, kokias galima būtų kelti Turkmenistanui, yra tokios. Pavyzdžiui, iškart paleisti į laisvę visus sąžinės kalinius, iš karto paleisti visus politinius kalinius liautis imtis represijų prieš pilietinį visuomenę, taip pat likviduoti visus sąrašus, draudžiančius išvažiuoti žmonėms iš šalies, kur maždaug yra 15 tūkstančių, ir taip pat priversti Turkmenistaną pradėti registraciją e, pilietinių organizacijų. Jeigu tos sąlygos bus įgyvenintos, tai be jokios abejonės tada jokių pretenzijų dėl santykių plėtojimo, ekonominių ir kitų santykių su Turkmenistanu nebus. Taip pat norėčiau pakviesti parlamentarus atsižvelgti tokį stebuklingą, tiesiog baisingą e, neteisėtumą režimo Turkmenistano faktą. Avadan DP, toksai yra politinis kalėjimas, kuris jokios net ne kalėjimas, o lageris. Tai faktiškai koncentracinė stovykla šio lagerio Avadan DP e, kaliniai negali net, ne, ne tik su giminėms sutikti, bet ir savo advokatais. Tai vykdavo tik tai koncentracijos stovyklose ir iš tos lagerio jokios informacijos neprisisunkė į išorę. Todėl tie, kas lankosi Turkmenistane, su vizitais tikrai kelkite šitą klausę vyriausybėje dėl šito kalėjimo, kuris savo pobūdžiu yra tikrai koncentracijos stovykla. Ir paskutinis dalykas, kadangi mes laiko daug neturime, tai norėčiau pas, pa, pakviesti jūs priimti prieš priimant sprendimą bendradarbiauti ar ne su Turkmenistanu, įsiklausyti į motinų, kurių e, sūnus kali tame, tame lageryje, į, į tėvų, kurių vaikai žuvo nuo narkotikų e, vartojimo, nes narkotikų platinimas e, Turkmenistane yra patronuojamas pačios valdžios institucijų. Heroinas iš Tadžikistano vežamas asiliukais, maišais Turkmenistanui tokie narkotikai tiekiami ne siliukais ir maišais, o, o tiesiog krovininiais automobiliais. Ir tai yra globojamas, uh, vyriausybės globojamas verslas. Mūsų metu dėl ES tos pasyvios pozicijos, dėl visuomeninių, e, tarptautinių organizacijų pasyvios pozicijos reiškiama parama režimui. Dar norėjau Jūs pakviesti prieš priimant bet kokį sprendimą dėl Turkmenistano, vis tik tai pareikalauti iš ankstinių sąlygų įgyvendinimų. Ir tada, kai bus įgyvendintos tos iš ankstinės sąlygos, tada spręsite tik tai, ar toliau norite plėtoti santykius su šal, šia šalimi ar ne. Ir dar norėjau jūs perspėti, bet tikrai perspėti, kad tikrai kyla pavojus dėl naujos koncepcijos demokratijos įgyvendinimo per ekonomiją. Dar jokio režimo niekada nebuvo pavykę pakeisti į demokratinį per ekonominės santykius ir jų plėtojimą. Tai yra klaidingas požiūris. Iš tikrųjų, toks santykių plėtojimas su Turkmenis per dujų įmonę, tarkime, padengtų tik tai 2-3 procentus ES poreikių. Argi tas 2-3 procentai verti e, paramos tam režimui? Ačiū. Bien. Grazie. Labai ačiū ponui Mamedovui. Pone Veronika Zentigolston, kaip jau sakiau anksčiau, ji yra Human Rights Watch narė. Mes žinome ją iš kitų pasisakymų parlamente. Ji papasakos, kokia yra situacija, žmogaus teisų situacija Turkmenistane, bet ne tik, ji taip pat šnekės apie e, tai, kokia padėtis yra įvairiose tarptautinėse organizacijose toje šalyje. Taigi prašau, žodis jums. Jeigu galite, labai prašau įtilpti į penkias minutės, kad liko, liktų laiko kitiems. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami delegatai, labai malonu šiandieną dalyvauti šiame posėdėje. Ir tiesiog norėčiau atkreipti dėmesį į tą raštą raštu dėl Turkmenistano, kurį parašiau Human Rights Watches, turint galvoje, kad Ūsienio e, reikalų komiteto delegacija vyks į Turkmenistaną. Taigi nešvaistysiu laiko kalbėdama apie žmogaus teisų padėtį Turkmenistane, juolab, kad jau kolegos iš Turkmenistano e, ką tik labai e, akivaizdžiai nušvedė, kaip koks piknaudžiantis yra režimas Turkmenistane. Taigi Turkmenistane žmogus teisės su padėtis yra apgailėtina ir pakalbėsiu apie parlamento vaidmenį ir, žm, ir žm, vaidmenį formuojant ES e, politiką dėl žmogaus teisų Turkmenistane. Ir ponė Hautalas sakė labai svarbų dalyką, tai yra, kad ES parlamentas turi e, unikalią galimybę suvaidinti savo vaidmenį, išti savo indėlį. Ir, formuojant e, žmogaus teisų politiką. Na ir ES ketina e, pagilinti santykius su vienu iš uh, žiauriausių pasaulio režimų, nereikalaudama užtikrinti žmogus teisų apsaugą. Na ir parlamentas yra vienintelė institucija, kuri uh, norėtų, kad į atitinkamus sutarimus būtų žmogu, įtrauktos žmogaus teisų nuostatos ir tai pager, leistų pagerinti žmogaus teisų situaciją ir atitinkamų kriterijų. Režimas tikrai nesilaiko, niekas dėl to nesabėjos. Nežiūrint viso to, Europos parlamentas 2009 metais pritarė atitinkamam susitarimui vis dėlto išreikšdamas viltį, kad toks susitarimas duos postumį reformoms. Tačiau atrodo, ta viltis nepasitvirtino. Ir be to, norint, nežiūrint e, parlamento pritarimo 2009 metais taryba ir komisija e, nurodė parlamentui, jog e, bus band kad bus raginama atitinkama šalį daryti pažango žmogaus teisės rytise, tose rytise, kuriuose e, kurios buvo rūpėjo parlamentai, tačiau nei komisija, nei išorės veiksmų tarnyba nesimė jokių veiksmų tam, kad būtų gerinama žmogaus teisų e, padėtis. Taigi, taigi ES tikrai nedėjo jokių e, pastangų tam, kad būtų skatimas režimas daryti reformas. Na ir nežiūrint šių metų pradžioje uh, patvirtintos rezoliucijos, kurioje buvo pritarta partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimui su sąlyga, kad bus stebėsinas mechanizmas. Bet vėlgi, išrės veiksmų tarnyba e, nurodė, kad toks mechanizmas nebus įdėktas. Ir, ir vakar e, E, delegacijos sustikime kitas išorės veiksmų tarnybos atstovas patvirtino, toks, e, patvirtino kad e, tokio mechanizmo nebus ir tai prieštarauja patvirtintai rezoliucijai. Na ir išorės veiksmų tarnyba kol kas neatsakė kitus asmenius klausimus, kurie buvo iškelti. Pavyzdžiui, buvo paprašyta įvertinti, kokį poveikį partnerystės ir bendradarbiavimo sustarimas turi žmogus teisų padėti tarp mumis kita ne. Na ir parlamentas pritarė sutarimui tik tais todėl, kad tikėjosi, kad tai paskatins reformas. Turint galvoje e, parlamento komiteto vizitą Turkmenistane, reikia apžvelgti žmogaus teisų padėtį Turkmenistane ir ta, ta žmogaus teisų padėtis apgailėti vertina. Na ir taip pat reikėtų pripažinti, kad režimas ir jo institucijos kol kas tikrai neketina ar vykdyti reformų. Ir taip pat turime pagalvoti, kad ES turėtų e, duoti paskatų gerinti žmogaus teisų padėtį, tačiau tų paskatų nėra. Taigi aš manau, kad pribrendo laikas įvertinti um, tai, kokį poveikį daro ES veiksmai kitose pasaulio regionuose, be kitokose ir artimuosiuose rytuose. Panašumų yra daug ir komisija pripažino, kad reikia peržiūrėti uh, tą politiką artimuosius rytuose, kurią dabar komisija pripažįsta kaip nepasitvirtinusi. Taigi turėtume pasižiūrėti, kokiu veiksmu duoda ES santykiai su kitais išnaudotojiškais režimais, kaip pavyzdžiui, Turkmenistane ar kitur. Na, ir turime pagalvoti, ar stabilumas ir prekyba tikrai įteisina žmogaus teisų nesilaikymą. Vakar delegacijos susitikime išorės veiksmų tarnybos atstovas išsakė labai svarbų dalyką. E, ir sakė, kad Turkmenistano vyriausybė pademonstravo susidomėjimą tolimesnių bendradarbiavimų su ES. Ir vyriausybė nurodė, kad jie nenori apsiriboti e, vien santykiai su Rusija ir Kinija. Taigi, uh, E, išorės veiksmų tarnyba nurodė, kad tokie santykiai ne vien tik tai satinka ES e, strateginius interesus, bet yra santykiai, kurių nori ir Uzbekistano, Turkmenistano vyriausybė. Ir tai suteikia svertų ES. O tie svertai reiškia, kad neturime uždyką pasirašyti bendradarbiavimo ir partnerysės sutarimo, bet pasinu, pasiekime, kad šitas susitarimas bus priemonė, kuria leis užtikrinti žmogus teisų padėti padėties gerinimą ir pasirūpininkėme, kad būtų duota konkrečių pažadų ir įsipareigojimų prieš pasirašant sustarimą. Sì? Jau baigėte? Atsiprašau, kad nutraukiau, bet prieš suteikdama žodį kolegoms norėčiau, kad ponia Fišėra pasisakytų. Definizione del quadro d'insieme. Prego. Ji papasakos. Ponas Višris, atsiprašau. Thank you, thank you, Chairman. Good morning. Um... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Labas rytas. Na, aišku, laiko trūksta, todėl labai trumpai. Ir pradėsiu nuo to, jog mm, pasidžiaugsiu kitų kalbėtojų pasisakymais prieš mane. Mes labai vertiname nevyriausybinių organizacijų darbą tiek Turkmenistane, tiek ir regione. Ir taip pat suprantame, kokie iššūkiai jūsų laukia. Na taip, Aišku, žmogus teisų padėtis Turkmenistane verčia susirūpinti, lygiai taip pat e, kaip ir žmogus teisų padėtis kitose vidurinės Azijos šalyse ir e, palaikant santykius e, su šiomis šalimis ES žmogaus teisų padėtis yra labai svarbus dalykas. Tai yra esminė ES e, strategijos vidurinė Azija. Esminis elementas, ta strategija buvo patvirtinta 2007 metais ir dabar e, šios strategijos pagrindu galime e, palaikyti tiesioginius atvirus ryšius su kiekviena iš šių šalių. Taip, aišku, diskusijos nėra lengvos, tačiau vis dėlto pavyksta vyksta, aptarti įvairius klausimus su įvairiais partneriais iš Turkmenistano pusės. Ir, e, ir vykdant dialogą dėl žmogaus teisų mes galime palaikyti dialogą ir su pilietinė um, visuomenė ir, pažiūrėjau, rengintis dialogui, mes aktyviai bendraujame ir su pilietinės visuomenės atstovais. Tačiau e, bendravimas su Turkmenistano valdžios institucijomis neapsiriboja vien tik tais šiuo dialogu. Mes visais lygmenimis bandrome bendradarbiauti su partneriais. E, Turkmenistane, pavyzdžiui, neseniai ministerijų lygių e, Turkmenistane mes aktyviai kalbėjome apie žmogaus teisų klausimus, Juolab, kad ir parlamentas nurodė, kad šie klausimai yra ypač aktualūs. Na ir esame įsitikinę, kad tokios šalis kaip Turkmenistanas ir beje čia labai sutinku su tuo, kas buvo pasakyta apie sutinką žmogaus teisų padėti šiuose šalyse. Taigi, kalbant apie tokias šalis, mes manome, kad svarbiausia palaikyti rušius, dėti pastangas ir nemanoma pasiekti pažangos per trumpą laiką. Ir kuo daugiau pastangų dėsime, kiek, kuo gilesni bus santykiai, tuo daugiau svertai turėsime. Um, kurių dėka galėsime paskatinti šią šalis vykdyti reformas. Labai svarbu, kad šis partnerystės ir bendradarbiavimas turimas įsigaliotų kiek įmanoma greičiau, nes šios turimo dėka turėsime naujų svertų, naujų priemonių. Uh, daryti spaudimui. Be kitako ir parlamentas šios susitarimo dėka galės keistis informaciją, galės dalyvauti diskusijose. Na ir kaip e, sakė ir ponia Hautelė neseniai diskusijose dėl um, stebėsinos mechanizmo. Vėlgi, e, aš pasakysiu, kad šis sustarimas taip pat leis mums turėti tą patį bendravimo pagrindą su Turkmenistanu kaip ir su kitomis Vidurinės Azijos šalimis. Na ir Europos parlamento vaidmuo šiame kontekste yra labai svarbus. Na ir mus džiugina, kad iš tikrųjų parlamento delegacija vyks į Turkmenistaną ir mus labai domins e, jūsų uh, vizito rezultatai, pastebėjimai, išvados. Na ir galiausiai norėčiau padėkoti nevyriausybinėms organizacijoms ir jų atstovams šioje salėje, nes jūsų vaidmuo iš tikrųjų labai svarbus šiose diskusijoje ir jūs padeda geriau suvokti situaciją. Dėkuoju ir džiaugiuosi tolimesniu bendradarbiavimu dottor Fischer. Passiamo alla. Ehm, Labai ačiū ponui Fischeriui. Dabar pereikime prie diskusijos ir suteiksiu žodį ponui Pataringui. Ja, herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau e, išsakyti savo pagarbą ir susišokimą tiek Ječeslavui Mamidovui, tiek ir e, Mm, ponui Faridui Tuhbatulinui, tiek ir mūsų viešinė iš Švedijoje, Veronikai. Na ir ponas Mamidovas gyvena Niderlanduose. E, kitas e, e, kolega gyvena Austrijoje ir mes žinome, ką jiems teko patirti tam, kad laisvės dėka, vardan turėjo išvykti iš savo šalies. Dėl stabilumo. Tiek pas mus ES, tiek ir apskritai pasaulyje stabilumas yra pasitelkiamas kaip argumentas. Ir tai reiškia, kad stabilumo vardan užmerkiamas akis ir nežiūrima, kokia yra žmogaus teisų, nežiūrima, kokia yra žmogaus teisų padėtis. Jau totalitarnio komunizmo laikais stabilumas buvo netinkama savoka, nes e, ta savoka buvo pasitelkiama mm, argumentuojant, kodėl ignoruojame tie žmonės, kurie siekia laisvės. Mm, bet e, demokratija, laisvė. Uh, ir teisinė viršinybė yra vertybės ir be vertybės šių vertybių negali būti stabilumo, nes e, kitaip, jeigu truks šių vertybių, tai tai bus tarsi tyla kapinėse, o ne tikras stabilumas, nes e, šios vertybės ir yra demokratijos pagrindas. Ponas Velderis. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, hartelijk dank, eh, geachte panelleden. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Uh, Dėkoju ir gerbėmiems svečiams, prelegentams, aš tai čia esu salėje. Dėkoju e, prelegentams už pasisakymus ir tikrai šokiruoja, kad politiniai e, kaliniai patalpinami į psichiatrinės ligoninės kad psichiatrinės ligoninės yra panaudojamas kaip e, išnaudojama priemonė. Yra daug liūdnų pavyzdžių. Pavyzdžiui, Kinijoje buvusioje Sovietų sąjungoje, kai politiniai kalidėjai, disidentai būdavo um, kankinami psichinėse psichiatrinėse ligoninėse. Ir pavyzdžiui, E, yra vienas fondas, kuris palaiko ryšius su bendruomenėmis, e, religinėmis bendruomenėmis e, Turkmenistane. Ir, pavyzdžiui, vakar girdėjau, kad baptistai Turkmenistane yra labai sudėtingoje padėtyje, patiria spaudimą ir jiems e, tenka e, atlikti religinės apeigas, kaip kad, pavyzdžiui, mišes, e, krikštynas slaptai. Ir iš tikrųjų šios religinės bendruomenės patiria milžinišką spaudimą. Ir, pavyzdžiui, Turkmenistanas sostinėje ketinama statyti bažnyčią, cerkvę. Ir, pavyzdžiui, praeitais metais pulgų dėrybų buvo įregistruota katalikų bažnyčia. Tačiau e, Turkmenistai yra ir neregistruotų religinių bendruomenių ir tos bendruomenės yra baudžiamas pagal e, baudžiamąjį e, kodekstą ir joms e, neleidžiama atlikti savo religinių apieigų. Taigi tos religinės bendruomenės patiria vis didesnės represijas ir galbūt galėtumėte plačiau nušviesti šių religinių bendruomenių padėtį. Beje, sausio 20 dieną e, vyko susibūrimas Turkmenistane, Turkmenibašte ir buvo sulaikyta 20 asmenų ir jiems teko mokėti pinigas baudas tam, kad jie būtų paleisti. Taigi, sakyčiau, padėtis Turkmenistane labai liūdna ir aš manau, e, kad ES turėtų kažką nuveikti Turkmenistano piliečių. Um, labui. Ar galite ką nors konkrečiau pasakyti dėl religinių bendruomenių, ponas? Paleckis. Ačiū. Ponas Paleckis, dvi minutės. Ačiū labai. <clears throat> Manau, kad mes išgirdome svarbius dalykus apie šalį, kuri yra tam tikra prasme ypatinga. Iš visų buvusių Tarybų sąjungos respublikų matyt Turkmenistane buvo labiausiai sukaustyta šalis ir jo žmonės E, nepaprastas e, aukštybės pasiekė vienos mens sudėvinimas ir garbinimas. Na, buvo vilčių, kad pasikeitus prezidentui e, situacija pagerės, jos neįsipildė. Ir dabar, man atrodo, reikia rinktis vieną iš dviejų blogybių. Arba atidėti partnerystės ir bendradarbiavimo sutarties pasirašymą arba vis dėlto pasirašyti. Ir aš sutinku su tom nuomonėm, kad iš tų dviejų blogybių, ko gero, e, įgyję tą sutartį mes įgysim ir instrumentą veikti šalies viduje. Na, aš norėčiau svečių paklausti. E, Rusija, Kinija, Iranas, Turkija pagrindiniai žaidėjai šitame regione visos tos šalis nepasižymi demokratiškumu galbūt išskyrus Turkiją, su kokia šalim jūs daugiausiai ryšat viltis, žengiant į demokratizaciją. Na ir vis dėlto, kokia šalis turi didžiausią įtaką e, Turkmenistane. Ačiū. Grazie, onorevole Palečkis. Onorevole Kelam. Ačiū, ponai Palečkiai. Ponas Kelam, dvi minutės. Grazie, prezidente. Uh, uh, Man rodas, kolegė, kolega Kahautala padarė puikų įžangą na, ir dėkoju Turkmenistano nevyriausybinio organizacijos stovams už labai vertingą informaciją. Na, žinome, kaip į viską žiūri komisija. Kuo tampresni bus santykiai, tuo didesnį įtaką galėsime daryti situacijai. Na, sakyčiau, čia galbūt taip naivu to tikėtis. Ir visa tai vyksta žmogus teisų sąskaita. Nes žmonės kalėjimuose negalime laukti metų metus, kol, būt, kol galbūt režimas pasikeis. Na ir manau, kad galime pritarti ponui Mamedovui dėl to, kad e, nepavyks pakeisti išnaudotojiškų režimo per prekybinius susitarimus. Na ir tai, kas sakė pana Goldstone, e, Europos Sąjunga turi svertų situacijai pakeisti. Na ir mes galime nustatyti tam tikras sąlygas. Mes, aišku, pritarėme priekiniams tarimams, ekonominiai bendradarbiavimai, tačiau režimas pirmiausia mus turi įtikinti, kad iš tikrųjų vyks apčiuopiami pokyčiai ir pagerės žmogaus teisų padėtis. Dėkuoju ponui, ponui Kelmam, dvi minutės ponui Nikolai. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti šią iniciatyvą, nes tokiu būdu dar sėki parodėme, jog dar sėki e, pademonstravome, kad Europos parlamentui labai svarbus žmogaus teisų klausimas. Na ir ypač e, norėčiau pasveikinti mūsų tarpę du žmogus teisų aktyvistus. Na ir jūs tikrai daug nuveikti, nuveikite daug žmogaus teisų labui Turkmenistane, dėja jūs buvote priversti išvykti iš savo šalies. Vis dėlto jūs nusipelnėte mūsų paramos už e, jūsų veiklą praeitie. Pone Mamedovai, Jūs e, esate Turkmenistano pilietinės civilinės uh, sąjungos pirmininkas, tai yra žmogus teisų organizacija, jūs veikite, išėvėjote, palaikote ryšius su jūsų organizacija savo šalyje ir aš manau, kad jūsų organizacija nusipelno mūsų paramos. Ir tai, ką sakėte, man kaip buvusiam Sovietų sąjungos žmogui primena, ta praktika, kuri e, galiojo Sovietų sąjungoje. Ir iki 69 metų man taip pat teko patirti, ką reiškia ta praktika. Na ir aš manau, kad mes, kaip Europos parlamento nariai, turime pareigą ir prievalę vizito metu Turkmenistane kitą savaitę kalbėti apie tas problemas, kurias jūs šiandieną iškėlėte. Mes bendrausime su vyriausybės atstovais, e, valdžios atstovais ir privalome kelti tas problemas. Na, galbūt tai galėtų pradžia žmogaus teisų dialogui. Vienas iš mūsų svečių paminėjo vieną dalyką ir dabar norėčiau užduoti dėl to klausimą. Jūs e, sakėte, kad jungtinės tautos padarė klaidą bendraudamos su Turkmenistanu. Na, jungtinės tautos pradėjo iniciatyvas, kurių tikslas buvo pagerinti žmogaus teisų situaciją Turkmenistane. Tai galbūt manote, kad tarptautinis boikotas e, Turkmenistano e, atžvilgių ir be tokiame boikote dalyvauti ir, jungt, ir jungtinės tautos ir ES ir galbūt toks boikotas priverstų uh, Turkmenistano valdžią imtis reformų. Jūs sakėte, kad reformos kaip ir buvo patvirtintos, bet jas reikia įvykdyti. Ar manote, kad toks boikotas būtų tinkamas dalykas? Kolega Aš su delegacija vyksiu kitą savaitę į Turkmenistaną. Na ir žinau, kad yra didelė spraga tarp to, kaip žmogaus teisų aktyvistai nušvečia žmogaus teisų padėti Turkmenistane ir to, kaip padėti vaizduoja uh, išorės veiksmų tarnybos atstovai. Taigi norėčiau paklausti, uh, ar be dialogo yra kažkokia konkreti vienas rytis, vienas elementas, kuris rodytų, kad padaryta pažanga žmogaus teisų e, srityje, ar galbūt buvo paleistas kažkoks tai e, kalinys, ar gal kažkas kita apčiuopiama. Gal galima gauti įrodymų dėl to, kad tas e, partnerystės ir bendradarbiavimas sutarimas iš tikrųjų bus konkreti priemonė, kuri duos rezultatų. Ir galbūt, galbūt jūs bendraudami su savo organizacijų atstovais per, per jų draugus, partnerius šalyje galėtumėte uh, gauti tokios informacijos. Ir paliau, toliau pono e, Nikolajos klausimas dėl boikoto, ar jis duotų rezultatų. Ir jeigu boikotas nepasitvirtintų, kaip įsivaizduojate, ES turėtų panaudoti jos turimus vertus? Gomes, e, a questo punto, seguendo l'ordine. Labai ačiū. Dabar laikysiuosi tokios pač, pačios tvarkos ir kiekvienam svečiui suteiksiu po penkias minutės, kad sureaguotų į tai, kas čia buvo sakyta. Ponas Tubatulinas, prašau. Je vous remercie de l'intérêt que vous avez. Atsiprašau. Ačiū už. Uh susidomėjimą, kurį jūs parodėte. E, iš tiesų situacija Turkmenistane yra pakankamai stabili. Jūs žinote, kad <laughs> prieš keletą mėnesių, prieš 2-3 mėnesius e, Šiaurės Afrikos situacija taip pat e, buvo laikoma stabilia, ten lyg tai ir normalūs įstatymai veikia ir niekas nepranašavo to, kas dabar vyksta tenai. Turkmenistane situacija dabar yra labai panaši. Ten yra kaip ir stabilu, lyg ir veikia įstatymai, tačiau, kaip sakiau, tų įstatymų nėra laikomasi. Ten labai klesti narkomanija, Mamedovas jau šnekėjo apie tai, daug bedarbystės, bet beveik 60 procentų saugusių žmonių negali susirasti darbo. Mes palaikome santykius su Turkmenistanu, e, dėl to galime atlikti ten stebėseną ir pateikti savo tinklalapyje informaciją, dėl to, kad palaikome santykius su kolegomis ir draugais. Gaunu labai daug laiškų nuo pasipiktinusių turkmenistaniečių, jie labai laukia revoliucijos, kuri turėtų kaip ir įvykti Turkmenistane. E, taigi aš norėčiau pasakyti, jeigu vyksite į Turkmenistaną, Tiesiog pasiūlyti jiems tokį variantą, kaip turi vystytis e, įvykiai. Jeigu jie ir toliau e, laikysis tokių e, konservatyvaus požiūrio, kad niekas, niekas neatsitiks, tai tiesiog viskas atsitiks, nes pamažu, pamažu puodas katilas užvirs ir sproks ir tai bus tikrai blogai ir Turkmenistanui, ir Europos Sąjungai. Nieko rimto iš jų nereikia reikalauti, jie turi įstatymus, tie įstatymai kaip ir neblogi. Reikia Turkmenistanui, kad valdžia laikytųsi įstatymų. Tai yra vienas dalykas. Toliau dėl religijos laisvės. Iš tiesų e, labai pažeidinėjimo šios laisvės ir labai e, E, religinės mažumos susiduria daug, su daug e, dru, e, problemų, kadangi jiems draudžiama vežti religinę literatūrą į Turkmenistaną. Draudžiama e, dirbti, veikti religinėms bendruomenėms, kurios yra teisiškai neregistruotos, nors ir tos, kurios registruotos patiria nuolatinį spaudimą, tame tarpe ir musulmonai aktyvistai. E, tik nepasakiau pavyzdžių, nes laiko labai mažai. E, E, musulmonų labai nemažai aktyvistų e, sodinami į kalėjimą, jie ten miršta, jie ištisomis šeimomis suiminėjami ir kišami į kalėjimus. Tokių pavyzdžių yra labai daug. Dabar dėl dėl to e, partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, jeigu pasirašyta, galbūt tada jie prisims kažkokiu įsipareigojimu. Esbo nariai, čia Turkmenistanas yra E, turi laikytis tam tikrų taisyklių, bet ji niekada to nedarė ir nedaro. Dėl bendravimo su žmonėmis mes bendraujame su kolegomis įvairių programų pagrindų, šifruojame savo susirašinėjimą, tačiau su giminaičiais turime bendrauti telefonu, netgi mamai negaliu pasakyti visko, ką galiu ir noriu pasakyti, ir jinai taip pat. Todėl situacija yra labai sudėtinga. Ji girdėjo tokią informaciją, nors aš bandžiau slėpti, kad, mane, e, kad rengiamas e, prieš mane pasikesinimas e, Turkmenijos valdžios, taip kad labai dėkoju poniai Hatola už palaikymą Jeigu Turkmenijos valdžia nesugeba kažko tai išspręsti, tai tas problemas slepia ir spaudžia žmonės, kurie tas problemas slepia. SBO negali atlikti stebėsienos, nors turi centrą Aškabade, jie tiesiog gali renkti seminarus, kažkokius tai mokymus, visa tai liudija apie tai, kad Turkmenijos valdžia bijo monitoringo. Jau daug metų Raudonasis kryžius pra, e, bando patekti į Turkmenijos kalėjimus, tačiau jiems to neleidžiama padaryti. Jie negali e, net pažiūrėti, kas ten vyksta. Turkmenijos valdžia viską slepia, o tai reiškia, kad Turkmenijos karalystė yra labai, labai blogai. Prašau remtis būtent tuo faktu. E, Dr. Mamedov. A lei. Na, visų pirma, norėčiau padėkoti čia dalyvaujančias planetarams už visus komentarus, kuriuos jūs pareiškite po mūsų pirmojo pasisakymo su kolega. Čia buvo daug klausimų, tokių esminių netgi užduota, bet visų pirma pakalbėsiu apie tai, kaip mes bendravome su mūsų aktyvistais šalyje. Kolega jau pasakė ir jums tikriausiai galbūt net nustebins, Turkmenistanas Turkmenistane yra sudėtinga paskambinti akti, pilietiniams aktyvistams e, telefonu ir pasikalbėti apie tai, kas vyksta. Visi mūsų komunikacijos vyksta tik tai šifruotų, šifruotais algoritmais. Mes viską koduojame. E, pilietinė sąjunga netgi vykdo specialius mokymus pilietiniams aktyvistams, kaip reikia, na, įgūdžių tiesiog mokome politinio saugumo. Ir tie su tais, kurie dabar veikia savo Afganistane, mes bendravome koduotai. Pateiksiu pavyzdį. Pavyzdžiui, jūs paradoksiškai jums atrodo, bet e, norint e, išsikviesti aktyvistą tiesioginiam pokalbiui, mums maždaug dviejų mėnesių prireikia, kad, pavyzdžiui, į, į Rusijos federaciją išvežtumėm organizuojame skambučius mm, giminaičiams, kuriame, tarkim, legendą, kad jis vyksta į gimtadienį arba į vestuves, randame pinigų, kad jų giminaitis atvyktų pasitikti juos į Maskvą ir nuvestų juos į tą pragyvenimo vietą ir sutinkame tik tai pas tą giminaitį, kuris gyvena Rusijos federacijos. Štai tokia situacija, kokia dabar yra Turkmenistane ir kaip mes susisiekėm su savo aktyvistais. Viskas tikrai labai sudėtinga, nes tiesioginis skambutis tam aktyvistui gali tikrai jam užtraukti sunkes represijas. Pavyzdžiui, Valerijus Pali, kuris buvo nuteistas, po to išlaisintas po metų. Per tas jo, jo suėmimo pagrindas buvo tiesiog paprastas skambutis, kuomet paskambinęs žmogus paprašė perduoti informaciją. Tai paskatino represijas jo atžvilgių, jis buvo pasadintas į kalėjimą, po metų mums pavyko jį išlaisinti per tarptautinį spaudimą. Žmogus išėjo iš kalėjimo invalidų ir dabar iki šiol dar yra nedarbingas. Kitas klausimas čia buvo keliamas. Ponas Fischeris kvietė mus bendradarbiauti ir kėlė klausimą, ar, ar e, tikslingas būtų boikotas. Taigi, mylimi parlamentarai, tikrai norėčiau kreiptis jūs. Nekartokite klaidų jūsų diplomatų, jūsų kolegų, kurie e, dalyvauja jungtinės tautų veikloje. 95 metais visiškai neapsvaršius jokio klausimo buvo priimta rezoliucija dėl Turkmenistano neutraliteto pripažinimo. Taigi tarptautinė bendruomenė ištėse pagalbos ranką tokiam režimui ir nepagalvojo apie tai, ar šitas režimas įgyvenins prisimtus įsipareigojimus. Šitas kelias niekur neveda, tai aklavėte. Nuo 95 metų, per susirusius 15 metų, dėl tai šitas politikos, to bendradarbiavimo plėtojimo ir vilčių puoselėjimo, kad šitas bendradarbiavimas kada nors atves į Turkmenijos demokratizavimą, dėl šitos politikos gavome visiškai priešingą rezultatą. Turkmenistane susikūrė viena repre, daugiausiai repre, represyviausių, tarkime, tokių režimų. Taigi jūsų svarstymai apie bendradarbiavimo plėtojimą turėtų būti nukreipti kitaip. Gal, galbūt keliame iš ankstinės sąlygas geriau ir reikalavome, kad Turkmenistanas iš pradžių gyvenintos sąlygas. Ir tik tada, kai tos sąlygos bus įgyvendintos, galima tada daryti išvadas vienareikšmiškas, kad ši šalis pasi, pasiryžus eiti demokratijos keliu ir tada kažką daryti. Jeigu to nebus, tai tikrai nekartokite savo kolegų prieš 15-16 metų padarytų klaidų. Jokio ekonominis, joks ekonominis bendradarbiavimas Panas Fischeris sakė, kad tai gali na, leisti sukurti naujus mechanizmus kažkokius. Ne, joks ekonominis bendradarbiavimas nieko nepadės. Tai tik tai niekaip nepagerins žmogaus teisų padėties Turkmenistane. Tas režimas, kuris dabar valdžioje Turkmenistane, galime su juo ilgai kalbėtis, bet situacija nuo tų kalbų nepagerės. Jūs turite reikalą su labai kietais, pragmatiškais, ciniškai nusiteikusiais valdžios atstovais, kurie gali diskutuoti iki begalybės ir prižadėti jums daug ko ir nieko nedaryti. Tai labai patogi forma egzistavimo tokiam režimui. Mes susitinkame, kalbamės, kažko tai prašome, jūs mus pažadate, bet toliau nieko nedarote. Jokio, jokios gražos negauname. Kam tai naudinga? Visų pirma, tam režimui tai naudinga. Ir iš ties, Europos parlamentas siekdamas susitarti su šito režimu, parodo savo silpnumą, nes jis lik tiesia ranką šitam režimui ir vaidina tą vaidmenį, kurį šitas režimas ir priskiria Europos parlamentui. Suprantate, ką aš noriu pasakyti? Dar sėki noriu Jūs pakviesti. Prašau, paklausykite, kaip kalba, ką kalba tų mot, motinų širdis, kurių te, vaikai yra įkalinti, ką pasakytų vaik, motinos tų, kurių vaikai žuvo nuo narkomanijos problemų, kurie, motinos tų, kurios negali išvesti vaikų į gydimą, nes jos yra patekusios juodai sąrašą. Tai tikrai akl, į aklavietę vedanti politika, į demokratiją per ekonominį bendradarbiavimą su tokiais režimais kaip Turkmenistaras nepasiekt, nenueisime. Taip kaip ir su Birma, kaip su Muhammadu kaip norite, galite ekonomiškai bendradarbiauti su Muhabos režimu, bet Robertas Muhaba visą laiką bus. Taip ir bus. Taip ir Turkmenistano vadovas nepasikeis visiškai. Tik per pilietinės visuomenės plėtojimą, tik per plačią paramą pilietiniai visuomeniai galima ir kažką pakeisti Turkmenistane. Ačiū uždėmesi. Ačiū. Ačiū ponui Mamedovui. Dabar suteiksiu žodį poniai Goldstone ir prašysiu apsiriboti penkiom minutėm, prašau. Um, for... Aš taip pat norėčiau padėkoti už puikius e, labai tikslingus klausimus. Na ir suriguosiu į keletą pasisakymų. Pirmiausia, noriu patikslinti, kad Human Rights Watch e, e, nėra prieš tai, kad būtų palaikomi santykiai su Turkmenistanu. Mes nesiūlome izoliuoti šios šalies, tačiau mes primiktinai raginame taip bendrauti su šia šalimi, kad tai duotų konkrečių apčiapamų rezultatų žmogus teisės rytyje. Na ir sakyčiau, kad mūsų požiūris nebūtinai labai skiriasi nuo to požiūrio, kurį turi komisija ir uh, Um, išorės veiksmų tarnybą. Atrodo, kad šios institucijos e, tiki dialogų vien tik tais dialogo dėliai, bet mes taip nemanome. Mes palaikome dialogą. Taip, bet dialogas turėtų būti ta priemonė, kuri leistų pasiekti apčiapimų tikslų, o ne tikslas pats savaime. Kitas, kita pastaba iš mano pusės. Ir ji liečia teiginį kad e, e neturėtume e, tikėtis greitų rezultatų. Mes turime būti e, kantrus, nesitikėti, kad reformos būtų vykdomos iš karto. Norėtųsi sužinoti iš išorės veiksmų tarnybos, kiek esate pasirengę laukti, kol galiausiai bus rezultatų nes stebint žmogaus teisų situaciją Turkmenistane ir kitur, Vidurinėje Azijoje ir kitose išnaudotiškose šalyse parodė, kad nebus rezultatų, nebent būtų nuolatinis spaudimas iš išorės, nes tie režimai nenori daryti reformų ir vienintelis būdas pasiekti, kad režimai vykdytų reformas, yra spaudimas iš išorės. Dėl pono Paleckio klausimo, ar, kad aišku, tas pasirinkimas nėra lengvas. Jūs minėjote, kad e, geriau pasirašyti sutarimą, negu kad jo nepasirašyti, nes e, tokiu būdu šio sutarimo dėka ES įtaka bus didesnė ir bus priemonė daryti teigiamus uh, pokyčius. Manome, kad santykių ta perspektyva pakilėti santykius aukštesnį lygmenį galėtų būti panaudota kaip svertas. Tačiau dėja, likščiol tokia strategija nepasitvirtino ir ta perspektyva pake, pakelti santykius aukštesnį lygmenį, pagilinti juos. ES nepasinaudojo tokią perspektyvą rezultatams pasiekti ir kitos ES institucijos taip pat nepasinaudojo šią galimybę ir neparėmė raginimų vykdyti reformas tose šalise. Buvo išvaistyta daug laiko, tačiau dar ne per vėlu, nes dabar jūs turite primti esminį sprendimą. Tai yra, ar pasirašyti susitarimą veltui, už dyką, nieko neprašydami už jį, ar jūs iš tikrųjų pasinaudosite šių susitarimų kaip svertų ir nurodysite, kad prieš pasirašant starimą tas režimas turi daryti konkrečią pažangą žmogaus teisų apsaugos rytyje. Ir apie bendrinumą galiu pasakyti, kad toks partnerystės ir bendradarimo sutarimas apibūdinamas kaip būtinas, nes esą jo dėka ES bus geresnė padėtyje ir galės skatinti žmogaus teisės. Bet nesvizome, kaip tai atrodys konkrečiai. Neturime jokių rož... įrodymų, kurie pagrįstų tokį teiginį. Kokių konkrečių priemonių gaus ES pasirašydamas tokį susitarimą? Taip, ir jau dabar ES gali kelti žmogaus teisų klausimus pačiu aukščiausiu lygmeniu bendraudama su Turkmenistano vyriausybė. Na ir, ir pavyzdžiui, e, Pavyzdžiui, Taškenti prieš keletą savaičių vyko ministrų lygio e, susitikimas tarp ES ir e, valdžios institucijų ir to pasiekoje buvo a, tiesiog padarytas pusantro puslapio pareiškimas dėl to, kad esą dalyviai sutinka, kad demokratizacijos procesas yra svarbus ir taip toliau. Bet tiesą sakant, tai tikrai neparemia drąsių žmogaus teisų aktyvistų, kurie dirba žmogaus teisų labui Turkmenistane ir tai daro ar Turkmenistano viduje, ar jo išorėje. Žmogaus teisų aktyvistams tai nesuteikia svertų, nesuteikia priemonių, kurio, kurios padėtų jiems jų drąsime darbe. Ir aš manau, kad ES galėtų čia nuveikti daug daugiau. Ir aš manau, kad ES turi istorinę galimybę užtikrinti, kad iš tikrųjų e, šio proceso dėka žmogaus teisų padėtis būtų apčiuopiamai pagerinta. Replika prevista dalla e, domanda dell'onorevole. Ačiū, ponia Golfundar, vienas pasisakymas. Ir e, dabar išorės veiksmų tarnybai, ponas Višeris. Uh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Na, mes labai atidžiai įsiklausėme į komentarus e, į tai, kas buvo pasakyta dėl tikėjimo laisvės. Na ir tai tik, tikrai vienas iš tų klausimų, kur, kuriuos per paskutinį žmogaus teisų dialogo raundą kėlėme. Kitas raundas įvyks e, birželio mėnesį ir. Ir tikrai e, kelsime šios klausimus. Kalinių kalinimo sąlygos, tai tikrai tai verčia labai susirūpinti. O dėl ponios Gomis klausimo, taigi aš manau, kaip išorės veiksmų tarnyba atstovo vaidmuo neginti. Uh, e, uh, e, Turkmenistano aktyvistus, o mano užduotis yra paaiškinti, kaip mes ketiname bendradarbiauti su Turkmenistanu ir mes esame prieš izolaciją, prieš boikotą, mes esame už santykių palaikymą ir manome, kad um, partnerystės ir bendradarbiavimas sustarimas būtent ir padės mums palaikyti tokius santykius ir gilintis. Na, ankstesnis sutarimas buvo pasirašytas visai neseniai ir partnerystės ir bendradarbiavimo e, sutarimas mums suteiks geresnių priemonių. Štai tiek iš mano pusės. Bene, grazie, onorevole Fischera. Eh, la presidente... Na ką, ačiū, ponas Fischerė. Žmogus teisų pakamatečio pirmininkai žodis. Pone Altala. Um, Dėkuoju, pane pirmininkė, labai trumpai norėčiau pasakyti mandagiai, tačiau vis dėlto, švelniai tariant, mane nustebino išorės veiksmų tarnybos arogancija. Uh, ir jų atsakymai dėl tų tikrųjų problemų, kurias čia aptariame. Niekas neteigia, kad norime izoliuoti Turkmenistaną, bet norime tokios bendravimo politikos, kuri leistų pasiekti apčiopiamų rezultatų. Atsiprašau, bet jūsų pasisakymas manęs neįtikino. Priešingai. Tikrai sabejoju, ar išorės veiksmų tarnyba tikrai nori pasiekti pokyčių, nes jums teks atsisakyti uh, tam tikrų uh, patogių praktikų, pavyzdžiui, tų bendrų pareiškimų. Na, aš na, manau, kad tas institucinis klausimas, uh, santykių klausimas tarp parlamento ir išorės veiksmų tarnybos yra jautrus. Nes jeigu jūs manote, kad e, parlamento raginimas įsteigti stebėsinos mechanizmą iškreipia pusiausvyrą tarp institucijų, tai pagryskite tai. Ačiū, ponia Hautala. Ne, tikrai įdomus susitikimas, labai įdomus susitikimas. Ačiū visiems, ačiū mūsų svečiams. Jie tikrai toli keliavo, ponia Galston atvyko iš New Yorko net. Jūs, aš įsivaizduoju, su kokiamis problemomis susidūrėte, kad galėtumėte čia pas mus atvykti, bet tikrai susitikimas buvo įdomus. Ir manau, kad kolega Nikolai jau ne, nebėra čia jo salėje, bet jis rinko kitus duomenis prieš balsavimo plenarime posėdį šiuo klausimu, ponė Gomes. Vyks 26 balandžio dieną į Turkmenistaną. Ir š, manau, kad jie tikrai gavo tikrai vertingos informacijos, geriau susipažino su padėtimi šalyje, tai tikrai buvo turiningas susitikimas ir tikiuosi, kad šitas susitikimas jums taip pat leido kiekvienam jūsų, priklausomai nuo jūsų patirties ir kompetencijos, patirtis, kuri galbūt ne visada na, teigiama, tarkime, bet tikiuosi, kad jūs pajutote, jog parlamentas yra jūsų pusėje ir dėl ginant teis, žmogaus teisės jūsų šalyje ir tikiuosi, kad padarysime viską, kas gali, bus įmanoma, kad taip atsitiktų. Ačiū Jums už dalyvavimą dar kartą. Kitas darbo atvarkės punktas vyks uždarame posėdėje. Taigi, paprašysiu kolegų, kuriems nepriklauso komitetų kolegų pasilikti, tikrųjų narių, o visų kitų paprašyčiau išeiti padarysiu poros minučių per traukėlę. Na, o belaukiant, visą gerą, o belaukiant, kol čia susitvarkysiu.